Tis yra su žmonėmis Bostone, mes palaikome e, žuvusiųjų ir aukų artimuosius. Dėkoju už jūsų dėmesį. Toliau kitas darbo tvarkės punktas yra diskusijos dėl ES ateities. E, išklausysime Suomijos ministro pirmininko Jurkio Kataineno pareiškime. E, Pone Katainen, sveikinu Jūs atvykus į Europos parlamentą. Taip pat norėčiau pasveikinti e, ponę Katainent e, Aleksandrą Štup, mūsų buvusi kolega, kuris yra Europos reikalų ministras, kuris lydi Jūs. Man atrodo, kad tai yra Jūsų grįžimas į, į namus ir už tai šiandien iš karto ryte su jumis pasikalbėjau. Klausiu, ar ėjote iškart į sporto salę, kaip buvo įprasta, bet pona Štupas sakė, kad ne. Ponios ir ponai, norėčiau pasakyti, kad catch the eye, spontaniškų pasisakymų procedūra nenumatyta e, šiose diskusijose, jos nebus. Taip pat džiaugiuosi, kad atvyko e, komisijos pirmininkas ponas Baroso pir, galite paploti, jeigu norite, e, galite paploti ponui Baroso. Galiu konstatuoti, kad ponas Weber ir ponas Petering plojo. E, mūsų tai nestebina. Pone Katainen, sveikinu Jūs atvykus čia ir suteikiu Jums žodį. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, kaip ir pasakė, de, uh, Gerbiamasis parlamento pirmininkas, vakar vakare gavome baisę informaciją apie įvykius Bostone. Žuvo keli žmonės ir daugiau nei šimtas buvo sužeista. Mes be abejo galvojame apie nukentėjusius ir jų šeimos narius. Mes dar nežinome iš tikrųjų, kas įvyko. Mes turėtume dar palaukti tyrimo, kurį vykdo JAV įstaigos rezultato. Bet bet kuriuo atveju Mes, europiečiai, solidarizuojame su savo bičiuliais e, Junktinėse Amerikos e, valstijose. Pone pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai, aš norėčiau padėkoti pirmininkui ponui Šulcui už jo kvietimą atkreiptis Europos parlamentą. Tai yra didelė garbė man asmeniškai, kadangi da, e, aš visą savo sąmoningą gyvenimą da, aktyviai domėjusi Europos reikalais. Europos integracija mano kartai atvėrė daugiau galimybių nei uh, E, kokiams nors kitom nei, e, nei ankstesniems kartoms. Būtent Europos integracijos dėka aš turėjau galimybę pasistudijuoti, pasimokyti Lesterio universitete Junktinėje kar karalystėje. Pagal Erasmus programą aš metus studijavau ES reikalus. Ir būtent tuomet aš suvokiau, kokia svarbi yra Europos integracija. Uh, Kai studijavau pagal Erasmuso programą, tuomet visi buvome kupini optimizmo. Suomija kaip tik įstojo į ES, buvo stiprinama taip pat ir ekonominė ir pinigų sąjunga, buvo ruošiamasi kitam e, plėtros etapui. Pone pirmininkė, šiandien mes gyvename labai sudėtingais laikais. Mes e, šiuo metu kalbame apie Europos ateitį. Todėl aš esu labai dėkingas už šią galimybę pasikeisti nuomonėmis su jumis. Aš atvykau čia ne tam, kad vien pakalbėčiau, bet tam, kad išgirščiau jūsų nuomonę. Debatai apie Europos integraciją labai dažnai užgožiami yra ekonominės krizės. Žmonės nerimauja dėl savo darbo vietų, dėl pensijų, dėl savo vaikų ateities. Pernelik daug jaunų žmonių neturi darbo ir todėl labai paprasta yra suvokti, kodėl jie yra sunerime ir net e, pasipiktinę. Visuomenėje vyrauja pesimistinės nuotaikos. Reikia apie tai kalbėti atvirai. Ir aš tai suprantu, tačiau tai mane neramina. Labai neramina. Mes pastaruoju metu per finansinę krizę turėjome e, priimti labai sudėtingus sprendimus ir dėl to nacionalizmas ir populizmas vis labiau kelia galvą. Dėl šios skaudžius, e, šie skaudus sprendimai pakirto žmonių pasitikėjimą Europos projektu. Aš nerimauju, kad mes užsiskleisime savyje, tuomet, kai mums reikia kaip tik atsiverti e, pasauliui. Aš nerimauju, kad mes kvestionuosime e, vieni kitų motyvus, tuomet, kai turime susitelkti. Mes neturime leisti, kad ekstremistai užvaldytų diskusijas apie ES ateitį. Todėl turime pateikti patikimą ir pragmatišką alternatyvą. Mes, politikai, turime reaguoti į žmonių nugastavimus ir susirūpinimus. Negalime leisti, kad nacionalistai ir populistai dominuotų diskusijoje apie Europą. Jie kaltina ES dėl visų mūsų e, problemų. Yra ir tokių, kurie sako, kad mums reikia kurti kuo skubiau e, e, jungtinės Europos valstijas, nekalbant apie demokratinį legitimumą ir nacionalinę atsakomybę. Mes esame pragmatiški europiečiai. Aš nesuprantu tų, kurie kursto nesantaiką tarp pietų ir šiaurės. Negalime leisti būti susiskaldyti. Negalime savo to leisti. Mes turime priimti sudėtingus sprendimus, bet jų turime juos priimti kartu. Pone pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai, privalome išeiti į pirmą planą ir pasipriešinti ekstremistams. Turime pateikti labai aiškį ir patikimą e, alternatyvą. Turime paaiškinti žmonėms, kodėl Europoje reikia pragmatiškos integracijos, tam, kad atkurtume jų pasitikėjimą Europos projektu. Todėl turime parodyti, kad Europos migracija yra, yra pagrėsta sažiningumu ir teisingumu. Tai padaryti bus nelengva, tačiau aš manau, kad tai yra manoma padaryti, ypač jeigu galvosime apie tai, kaip Europos migracija galėtų būti naudinga visiems. Integracija turėtų būti sažininga. Aš suprantu tuos valstybėse narėse, tai ypač tuos, kurie gyvena sudėtingomis aplinkybėmis, kad šiuo metu jiems kaip tik ir atrodo, kad gyvenimas yra nesažiningas, bet Europa gali būti sažiningesnė ateityje. Esu tuo įsitikinęs. Sąžininga integracija, mano galva, reiškia tai, kad ES ir toliau bus pagrįsta bendromis vertybėmis ir taisyklėmis, kurių laikysis visi ir visuomet. Sąžininga integracija reiškia, kad valstybės narės susitelkdamos nepamiršta tuo, kad reikia rūpintis ir situaciją šalyje. Mes negalime tiesiog atsikratyti atsakomybės, negalime jos perduoti kažkam kitam. Ir dar yra svarbiau, e, yra nepamiršti to, kad sąžininga integracija reiškia, jog ES institucijos funkcion, e, turi funkcionuoti taip, kad e, jomis pasitikėtų mūsų piliečiai. Tai reiškia, kad mes turime įdėkti daugiau atsakomybės, turime įtraukti piliečius į mūsų projektus. Ponios ir ponai, aš Tiesiog noriu pasakyti, kad mes, mes turime priimti sprendimus remdamiesi bendromis taisyklėmis ir turime laikytis šių sprendimų. Tuomet, kai reikia kompromisų, turime atlikti savo namų darbus ir siekti e, tarpusavio sutarimo tarp įvairių valstybių narių ir pasitikėjimo. Labai aiškiai noriu pasakyti, kad mums reikia daugiau Europos ir mums reikia daugiau nacionalinės atsakomybės. Negalime turėti vieno be kito. Pone pirmininkė, Leiskite man paaiškinti Jums, kaip aš įsivaizduoju sąžiningos integracijos įgyvendinimą praktikoje. Aš norėčiau iškelti tris klausimus ir juos pakomentuosiu sąžiningos integracijos kontekste. Pirmiausia, privalome gerbti bendras Europos vertybės ir taisyklės, kurias tvirtiname ir priimame kartu. Europos integracija yra kur kas. Uh, ES yra kur kas daugiau nei prekybos sąjunga. Tai yra bendromis vertybėmis pagrįsta bendryje. Todėl mes turime ginti Europos vertybės, ypač tuomet, kai joms e, iškyla pavojus iš uh, išorės. Negalime pakengti Europos patikimumui. Patikimumui ne tik mūsų piliečių, bet ir viso pasaulio akise. Uh, Jei mes e, ne, nekovosime su korupcija ir e, teisės viršinybės principo nepaisimu, jeigu mes nekovosime su mokesčių vengimu ir e, nepanaikinsime mokesčių rojų, tuomet mažai kas pasitikės mūsų pastangomis. Mūsų ES pagrįsta demokratija. Mes nusprendėme atsisakyti jėgos ir pasirinkome teisę, o ne jėgą. Mes Privalome taip pat gerbti ir bendrijos metodą. Šiandienos e, e, paradoksas yra tai, kad dažnai manoma, jog stiprios ES institucijos kelia grėsmę valstybėms narėms, tačiau iš tikrųjų yra visiškai kitaip. Teisės viršienybės principas ir bendros institucijos e, gina valstybės narės, ypač mažesnės valstybės narės. Antra, mums reikia surasti tinkamą pusiausvyrą tarp solidarumo ir atsakomybės. ES yra bendryje, kuri yra pagrėsta solidarumu. Solidarumas yra labai labai svarbus. Suomija nori vaidin, atlikti uh, savo pareigą. Mes mokėsime daugiau į ES biudžetą ir mes tam neprieštaraujame, nes mes manome, kad tai yra solidarumo ženklas. Be to, Suomija turėtų taip pat padėti toms šalims, kuriuoms reikia finansinės paramos. Uh, Ta mes darysime, pritaikydami krizių valdymo priemonės, taikydami tiesioginės, e, e, tiesioginės paskolas per Europos centrinį banką. Solidarumas turėtų būti neatsiejamas nuo valstybių narių e, atsakomybės. Visi turime atlikti savo namų darbus, visi turime priimti tinkamus politinius sprendimus tuomet, kai jie yra reikalingi. Europa turėtų padėti tuo met, kai šios, jos pagalbos reikia. Bet kiekviena valstybė narė privalo prisimti galutinę atsakomybę už tai, kad jos finansų sistema būtų tvirta ir gerai tvarkoma. Negalime. Uh, negalime leisti, kad, kad būtų e, e, e, netinkamai tvarkomi valstybių narių finansai. Ir nacionalinės vyriausybės turi prisimti atsakomybę už nacionalinės reformas. Trečia, mums reikia stipresnės Europos. Tai reiškia, kad mums reikia gilesnės integracijos. Mano vyriausybė remia stipresnę integraciją visoje Europos Sąjungoje. Pagrindinis mūsų uždavinys yra dabar kurti naujas darbo vietas. Per nelik daug europiečių, ypač jaunų e, europiečių, neturi šiandien darbo. Nedarbas yra visos mūsų visuomenės e, problema, bet pirmiausia, nuo jo nukenčia tie, kuriems gyventi ir taip yra sunku kurie ir taip vos vos sudurė galą su galu. Praeitą savaitę aš lankiausi Lisabonoje, kur galėjau pasišnekėti su universiteto studentais. Man padarė įspūdį jų didžiulė, e, didžiulis talentas, gabumai ir energija. Bet diskusijos metu jie buvo išsakę daug nuogastavimų dėl savo ateities ir aš puikiai žinau, kaip jie jaučiasi. Aš labai gerai prisimenu Suomiją ištikusią finansų krizę. Dešimto dešimtmečio pradžioje beveik 20 procentų suomenių turėjo darbo. Tuomet mes atsidūrėme ties nemokumo riba. Daugiau nei 10 procentų uh, uh, mūsų bendrojo vidaus produkto praradome tuomet tik per keliarius metus. Aš tuomet studijavau universitete ir aš nežinojau, ar aš galėsiu surasti darbą savo šalyje. Aš net nenorėjau baigti universiteto. Net... Ir kai aš prisimenu tuos baisius metus, aš viską matau juodai ir baltai. Suomijai pavyko įveikti krizę, tačiau e, daugeliu e, e, prasmių mes vis dar mokame už tą krizę. Taigi, ponios ir ponai, aš paraginčiau jūs visus suvokti, jog darbo vietų kūrimas turėtų būti mūsų prioritetas. Negalime čia priimti trumpų, trumpalaikių ir nepatikimų sprendimų. Aš visiškai e, remiu pasiūlymą skirti 6 milijardus eurų iš ES biudžeto tam, kad būtų kovojama su jaunimo nedarbu. Ir džiaugiuosi, kad Europos taryba e, patvirtino Europos garantijų koncepciją. Yra būtina yra e, neprarasti mūsų jaunimo. Bet aš manau, kad dabar mums taip pat reikia sustiprinti gebėjimą konkuruoti pasaulyje. Europa turi išlikti konkurencinga tam, kad mūsų verslininkai galėtų investuoti ir kurti naujas darbo vietas. Europa turėtų taip pat atlikti vadovavimą vaidmenį naujųjų technologijų ir pramonės plėtros e, e, sritėse. Mūsų ekonominė ateitis priklauso nuo gebėjimo reformuotis ir atsiverti pasauliui. Ir turime bendradarbiauti su rinka, o ne e, plaukti prieš ją. Pone pirmininkė, mes iš tikrųjų e, ėmėmės labai svarbių žingsnių tam, kad pakeistume ekonominį, ekonominį valdymą ES. Ir aš norėčiau padėkoti šio parlamento nariams už jų labai svarbu vaidmenį, e, rengiant e, kritiškai svarbius teisės aktus, tokius kaip šešių ir dviejų dokumentų paketus. Dabar šias naujas taisyklės reikės įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu. Reformo, struktūrinių reformų rezultatų nepamatysime per naktį, tačiau e, šios reformos yra veiksmingos ir jos padės mums sukurti. De, de, stimuliuoti mūsų ūkį ateityje. Jei mes žaisime pagal šios naujas taisyklės, tuomet mūsų ekonomika bus stipresnė. Ir tai nėra viena ekonominė teorija, tai yra tiesiog pragmatiškas požiūris ir, uh, ir sveikas protą. Vidaus rinka ir uh, vidaus prekybos skatinimas yra būtinas dalykas. Mes daug ką jau pasiekėme, bet to nepakanka. Prekės iš tikrųjų keliauja laisvai e, Europoje, tačiau e, paslaug, pa, paslaugoms yra sunkiau, todėl paslaugų direktyva turėtų būti de, e, de, stiprinama. Komisija de, mano, kad Europos ekonomika galėtų dar išaukti 500 milijardais eurų iki 2020 metų. Būtų tikrai netinkama nepasinaudoti tokio augimo potencialu. Ekonominė priekyba ir skaitmeninis, skaitmeninė terpė reikalauja mums turėti gerai funkcionuojančią vidaus rinką. Mums reikia e, sumonių e, teisės aktų, kurie paremtų skaitmeninį, skaitmeninę, e, skaitmeninę rinką. Pone pirmininkė, Mes turime padaryti viską, kad kurtume naujas darbo vietas. Europos e, komisija, e, komisijos vertinimu mano, kad mums reikėtų gyvendinti planą, pagal kurį bus sukurti, sukurti 2 milijonai naujų darbo vietų Europoje. Mes turėtume atverti savo rinkas ir, e, ir suteikti įmonėms galimybės, kurios jos yra labai reikalingos. Europiečiai turi ir potencialą, ir pakankamai kūrybinių gebėjimų tam, kad jiems pasisektų bendroje rinkoje. Jei mes žengsime protekcionizmo ir naujų kliūčių kūrimo keliu, tuomet nieko nepasieksime. Laisvoju, pradėjome darybas dėl laisvosios priekybos su JAV ir Japonija. Ir tai yra gera žinia. Uh, turėtume pasinaudoti e, dabar įgytų e, pagreičių Ir tik tai taip tai sustiprinsime Europos e, ekonominę ir pinigų sąjungą. Aš manau, kad mes turime padaryti viską, kad užbaigtume kurti bankų sąjungą. Aš manau, kad tai yra geriausias e, pavyzdys to, kaip galima gerai integru, integruotis. Nes kalbame apie rizikos ribojimą ir apie tai, kad e, reikėtų geriau apsaugoti mokesčių mokėtojus ir užtikrinti, jog kapitalai mums būtų taikomi griežti kapitalo reikalavimai. Toliau, ponė pirmininkė. Dar trys pastabos apie tai, kaip mes galėtume parengti Europą ateičiai. Pirmiausia, mums reikia tikrai integruotos Europos energetikos rinkos, nes energija yra mūsų ūkio kraujas. O globali konkurencija šiame sektoriuje tampa vis, e, e, vis griežtesnė. Turime atsisakyti subsidijų, kurios iškraipo rinką. Turime daugiau investuoti į energijos e, infrastruktūrą. Skatiname investicijas į, maž, į mažai anglės dvideginių išskiriančias alternatyves, turėtume taip pat uh, uh, sustiprinti priekybos apivartinės taršos leidimos sistemą. Antra, mums reikia konkrečių žingsnių Europos saugumo ir gynybos uh, politikoje. Uh, Mes turėtume prisimti atsakomybę už saugumo, o tai reiškia, kad mes turime geriau bendradarbiauti. Mums reikia glaužių bendradarbiauti tam, kad kartu galėtume veikti mūsų saugumo kilančius iššūkius, tam, kad galėtume įveikti finansinės problemas, kad galėtume taip pat paremti mūsų saugumo ir gynybos pramonę, kad palėdėtume jai aukti. Ir aš nekantriai lauksiu diskusijų šiais klausimais, kurios vyks uh, uh, gruodį. Europos vadovų taryboje. Ir trečia, mes turime taip pat nepamiršti, jog Europos Sąjungoje privalo ir toliau krei, e, plėstis. Europa turėtų likti atvira toms kandidatėms, kurios nori prie, e, prie mūsų prisijungti. Pane pirmininkė, gerbėme Europos parlamento nariai. Kitais metais vyks kiti rinkimai į Europos parlamentą. Tai bus labai svarbus rinkimai, kadangi jie parodės, kokiu keliu mes žengsime toliau. Europos integracija niekuomet nebuvo iškilusi. Di, e, didesnė grėsmė nei ta, kuri, su kuria susidurime šiandien. Turime apginti Europos integraciją ir turime padaryti taip uh, didžiuodamiesi. Europos integracija uh, gali užtikrinti taiką, stabilumą ir gerovę mūsų piliečiams. ES po šios krizės taps stipresnė. Prireiks laiko ir žengti Europos migracijos keliu nebus lengva, tačiau mes turime remtis abipusių pasitikėjimų, turime remtis bendrumu, o ne, ne skirtumais, nes mes visi suprantame, kad visi kartu esame stipresni nei, e, e, nei kiekvienas iš mūsų atskirai. Ir integracija turėtų būti sąžininga. Tai yra geriausias būdas mums sustiprinti Europą ir atkurti Europos piliečių pasitikėjimą Europos projektu. Dėkuoju. Dėkoju, ponia Katainen. Dabar komisijos vardu kalbės komisijos pirmininkas ponas Baros. Pone pirmininkė, pone ministrė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Prieš padėdamas aš norėčiau komisijos vardu išsakyti užuojauto žodžius nukentėjusių šeimoms ir artimiesiems e, smurtingose įvykiuose Bostone vakar. Mes smerkėme bet kokį smurtą ir išsakome saudarumą savo Amerikos bičiuliams. Pone pirmininkė, ministrė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Man labai malonu šiandieną tarti kelis žodžius po to, kai Suomijos ministras pirmininkas ponas Katainen kalbėjo apie ES ateitį čia Europos parlamente. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Suomijos ministrui pirmininkui už jo labai svarbų asmenį indėlį į Europos projektą. Irgi Katainen parodė tvirtą ryštą stiprinti demokratiją, skaidrumą ir dialogą ES. Trumpai tariant, Suomijos ministras pirmininkas ir šalis, kuriai jis atstovauja, kovoja už ES, kuri pirmiausia yra vertybių sąjunga. Na ir dabar pirmasis dalykas, kurį šį rytą norėčiau pasakyti, būtent tai, kaip Suomija įkūnija patį svarbiausią kon savoką, koncepciją ES, būtent teisinės valstybės principus ir lygių teisų principus. Ekonominis svoris, kultūra, istorija, visi kiti dalykai, bet pirmiausia, ES yra Europos yra valstybių sąjunga, kur vertybės ir interesai yra bendri. Sąjungoje reikia gerbti visų teisės, išklausyti kiekvienos valstybės narės. Suomija parodė, kad nedydis gali paskatinti ES diskusijas. Tai yra idėjų stiprybė ir ryštas noras, kad tos idėjos būtų gyvendintos. Įvairūs klausimai - plėtra, bendra rinka, skaitmeninė darbo atvarkė, tarptautiniai santykiai, teisingumas, vidaus reikalai. Visur Suomija yra pirmose gretose formuojant Europos politiką. Keliais žodžiais apie teisinės valstybės principus ir sažiningumą. Premjeras teisingai daug dėmesio skiria šiems klausimams. Ir komisija taip pat. Ypač tuo metu, kai reforma yra našta mūsų visuomenėms. Dėl to mes ir teikiame pasiūlymus, kur bandome kovoti su ven, ven, mokesčių vengimu. Tai Europai kainuoja apie trilijoną eurų kasmet nes yra prarandamos mokesčių įplaukos. Kitaip tariant, Europa kasmet praranda mokesčių įplaukų, kas sudaro vieną pilną daugiametę finansinę programą. Taigi turime e, suprasti, kad tai yra dar didesnė našta sąžiningui mokesčių mokėtojui. Taigi turime gerus ketinimus pavesti veiksmais. Dėl to aš kreipiuosi į valstybės narės, kad jos greičiau susitartų dėl komisijos pasiūlymo, dėl e, santaupų mokesčio. Ir taip pat, kad būtų greičiau deramasi su Šveicarija ir kitomis kaiminėmis valstybėmis ir kad būtų greičiau, būtų sukurtas greito reagavimo mechanizmas kovojant su PVM sukčiavimu. Per ateinančią savaitę aš raginsiu valstybės narės siekti bendrų veiksmų ir susitarti dėl darbų grafiko, per kurį būtų galima gyventintis rekomendacijas dėl palankius mokesčių, palankius mokesčius taikiančių zonų. Aš dėkoju Suomijai už jos paramą šioje srityje, ypatingai jos iniciatyvą surenkti bendrą seminarą su komisija šių, šio mėnesio pabaigoje. Pone pirmininkė, ministrė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Ankstesnėje kalboje apie konkurencingumą, kurią pasakiau Dublinę, aš pabrėžiau Suomijos poziciją kaip tos valstybės narės, kuri užsima, užima lyderio vaidmenį, kalbant apie konkurencingumo indeksą. Pasaulyje Suomija yra trečia. Visoje Europoje, kai bandome išbristi iš krizės ir paskatinti ilgalaikį konkurencingumą Europoje, labai svarbu pažvelgti į Suomiją ir pasimokyti iš Suomijos patirties. Tai yra ilgos, sunkios pamokos, jų bankų krizė dešimtajame dešimtmetyje. Po jos Suomija ėmėsi daug svarbių, skausmingų struktūrinių reformų ir pertvarkė savo ūkį. Ir tapo konkurencinga ir kūrė socialinę rinkos ekonomiką. Tas procesas yra būtent toks, kurį dabar seka daugelis kitų valstybių ir Suomija tam pritarė, rodo solidarumą toms tų šalių atžvilgių. Suomija taip pat vaidina svarbu vaidmenį, kuriant bankų sąjungą. Įvykiai Kipre parodė, kiek svarbu, kiek svarbus yra tas darbas. Ir jis yra labai skubus. Aš džiaugiuosi, kad po darbo trilogo posėdžiuose galiausiai yra susitarta dėl bendro priežiūros mechanizmo. Komisija pateiks pasiūlymus dėl bendro e, mechanizmo, bankų problemų sprendimo mechanizmo birželio mėnesį. Tačiau svarbiausia yra tai, kad tai nėra kokie tai pavieniai dalykai. Tai yra tai, ką mes turime daryti kasdien, nes konkurencingumui išlaikyti reikalingas nuolatinis darbas. Kaip pripažįsta Suomija, ir ką daro ir toliau. Suomija veda dialogą su Europos partneriais, aptaria įvairias idėjas, išklauso problemų, kaip labai aktyvi įsitraukianti ES valstybės narė. Valstybė narė, aš norėčiau padėkoti premjerų už jo vaidmenį, už jo požiūrį ir už labai artimą bendradarbiavimą bei draugystę. Aš norėčiau padėkoti Suomijai už jos pasiaukojimą ES. Dėkuoju uždėmesi. Dėkoju, ponė Baroso. Dabar kalbės EPP frakcijos pirmininkas ponas Dolis. Pone pirmininkė, Europos komisijos pirmininkė, ponė ministrė pirmininkė, aš taip pat norėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta dėl įvykių Bostone. Mes, EPP frakcija, esame pasiryžę kovoti su šiuo terorizmu. Uh, Kaip Jūs pasakėte, mes dar nežinome, kas konkrečiai vyko, bet bet kuriuo atveju terorizmas gali kilti iš bet kokių šaltinių, bet jis nėra normalus laisvoje visuomenėje. Ir kai daroma yra žala žmogui, paprastam žmogui, kuris tiesiog dalyvauja sporto renginį ir toks žmogus yra nužudomas, tai, vad, tai pažydžia jo laisvę. Tai yra visiškai neprimtina ir turime labai griežtai kovoti su tokiu terorizmu. Pone ministrė pirmininkė, aš jūsų klausiausi labai įdėmiai. Ir tai jūsų visiškai nenustebins. Aš pritariu daug kam. A, a, iš to dalyko, apie kuriuos jūs kalbėjote. Ir aš norėčiau su jumis pasidalinti keliomis pastabomis ir, ir pateikti jums kelias klausimas. Pirmiausia, dėl Europos krypties. Europa iš tikrųjų nėra vien integracinė, ne vien ekonominė e, ekonominės integracijos projektas. Tai yra vertybių sąjunga. Ir šiandien situacija yra ypač sudėtinga. Ir aš dažnai apie tai kalbu. E, prisiminkime įvykius e, Islandijoje. Ispanija, Graikija, Irlandija susidūrė su sunkumais, e, tačiau jos sugebėjo atsitiesti. Kovodami su problemomis turėtume pirmiausia elgtis sąžiningai ir solidariai. Ir rei, mums reikia daugiau Europos integracijos. Neturėtume bijoti apie tai kalbėti dabar, kai gyvename sudėtingomis krizės e, sąjungomis, kai žmonės užsiskleidžia. Ekonominė ir fiskalinė sąjunga tai nėra vien žodžiai, tai nėra vien kažkoks toks beatodriškas e, suvienodinimas. Ne, mes turime pasinaudoti savo stiprybėmis. E, darbo laikas, E, atostogos, išeima, išeimo, pensinis amžius. Turime e, e, remtis tomis pačiomis pagrindinėmis mintimis. Ir mes mito, matome, kad valstybės narės dar yra nemažai problemų, kurias reikėtų spręsti. Ir kitoje Reino pusėje, pavyzdžiui, labai dažnai yra pažiūrima konkurencija Ir e, jei mes, jei mes pažiūrėsime, e, kaip sekėsi įmonėms vienoje reino pusėje ir kitoje, pamatysime, kad labai, labai dažnai demok, e, jų finansinė situacija gali skirtis daugiau nei. Skirtumas tarp jų finansinės situacijos gali būti didžiulis. Uh, Gerbiami kolegos, problema yra ta, kad šiandien valstybės e, narės mano, kad jos yra vienintelės pajėgios reaguoti dabartinės problemas. Mums reikia sąžiningos Europos. Jūs apie tai, ponė pirmininkė, kalbėjote. E, mes turime kurti darbo vietas. Bet kodėl mes negalėtume surasti, pavyzdžiui, europinio sprendimo, e, kuris padėtų mums įveikti nedarbą? Mums reikia bendrų e, priemonių. Švietimas, moksliniai tyrimai arba e, sanglaudos politika. Čia mes dar daug ką galime padaryti tai tam, kad sustiprintume e, dirbančiųjų laisvę. Emanuelį, jeigu mes nesugebėsime to padaryti, to, tuomet bus tikrai negerai. Aš manau, kad mes turime remti europinius mokslinius e, tyrimus. Turime kovoti su nedarbu, su jaunimo nedarbu. Ir čia mes manome, kad jaunimo garantijų koncepcija yra labai gera ir jūsų vyriausybė taip tam pritarė. Tačiau mums reikia žengti dar toliau. Ir, ponė ministrė pirmininkė, šio parlamento dauguma nori stiprios Europos. Ir tam, kad turėtume tokią Europą, turime taikyti visas taisyklės. Mums reikia daugiau skaidrumo, mūsų biudžetas turi būti subalansuotas, o deficitas turėtų būti mažesnis. Tam, kad mes negyventume ne pagal finansinės išgalės. Tai yra labai aišku. Tam, kad mes galėtume atkurti pasitikėjimą, turime imtis veiksmų, nes tik tai taip galėsime paskatinti investicijas. Įmonių vadovai labai dažnai, net ir turėdami puikių minčių, projektų, negali jų finansuoti. Man, manęs, pavyzdžiui, klausė toks vienos įmonės e, e, vadovas, klausė, sako, ar man investuoti į kokį nors projektą, jeigu tam, jei e, aš galiu pasiskolinti pinigus, tik tai mokėdamas 10 ar 20 procentų palūkanas. Ir aš jam pasakiau, ne Štai su kokiamis problemomis turime e, kovoti. Ir man kyla klausimas, tam, kad galėtume įveikti nedarbą ir pač jaunimo nedarbą, ką mums daryti? Mes turime surasti sprendimą. Ir man atrodo, kad šiuo metu mes tiesiog negalvojame apie tai, kad, e, kad mes neprisimame tinkamai atsakomybės ir investuotojai visoje Europoje turėtų turėti vienodas galimybės. Be to, aš manau, kad galima būtų su, sumažinti palūkanų normas toms įmonėms, kurios kūrė darbo vietas. Ir taip mes galėsime taip pat nukreip, daugiau lėšų nukreipti į, į investicijas. Mums reikia, ir, ir kartu mums reikia geresnio, geresnio valdymo, kuris atsižvelgtų į bendrą mūsų atsakomybę ir, ir tokio valdymo, kuris, kuris užtikrintų, kad kiekviena valstybė gali rūpintis e, savimi, kad Mums reikia daugiau nuoseklumo, mums reikia daugiau integracijos. Jūsų E, savo kalboje jūs daug kalbėjote apie Europą ir šis e, klausimas taip pat man labai e, rūpi. Pone Prinkė, aš to baigsiu, bet jūs žinote, kad aš nedažnai viršiu man skirti kalbėjimo laiką. Mūsų istorija įrodo, kad mes turime kelią. Kuo labiau susitelksime, kuo labiau žengsime kartu, tuo labiau galėsime apsaugoti Europą nuo nūdienos iššūkių. Dėkoju. Herr Kollege Duhl. Pone kolega Doli, jūs iššaukėte aplodismentų audrą net ir tribūnose, tačiau ponios ir ponai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad pagal mūsų darbos, darbo tvarkos taisyklės negalima iš tribūnų išsakyti savo politinės nuomonės. Aplo, ap, ploti gali tik tai e, parlamento nariai. Bet šį kartą aš suprantu, kodėl jūs plojate. O dabar suteiksiu žodį socialistų ir demokratų frakcijos pirmininkui ponui Svobodai. Pone pirmininkė, aš taip pat e, savo kalbos pradžioje norėčiau. E, pritarti tam, ką pasakė mūsų parlamento pirmininkas dėl Bostono išpolių. Mes užjaučiame e, žuvusiųjų artimuosius, taip pat palaikome aukas. Pone, pone ministrė pirmininkė, yra labai svarbu, kad jūs kalbėjote apie sąžiningą integraciją. Tai yra svarbus aspektas, tai yra dalykas, dėl ko mes turime kovoti Europoje. E, šiuo metinė Europos, dabartinė Europos situacija yra e, tokia, kad vyrauja nedarbas, yra, e, tai įtakoja ir politinė situacija. E, žinote, kad yra daug nepritarinčių Europos politikai, yra daug nusiteikusių prieš Europą. Tai yra baisiausias pavojus. Tačiau atsižvelgiant į mūsų piliečių abejonės ir būkštojimus, mes turime vis tik tai rimtai e, tai apsvarstyti ir ne, ne, nesileisti į populizmą. Mes, ponė ministrė pirmininkė, jūs kalbėjote apie Suomijos patirtį prieš keletą metų. Tuomet Suomija nebuvo eurozonos narė. E, ir tas e, atvejs, ta situacija. Latvijos situacija dabar irgi yra tokia, tai nėra e, eurozonos situacija. E, todėl e, mes šiuo metu Europos Sąjungoje e, siekiame europinių sprendimų, nes mes išgyvename ekonomikos nuosmukį. Tačiau kaip mes galime įtikinti piliečius, kad jie vykdytų reformas, kaip, reikia, kaip įtikinti už darbo rinkos e, reformas kaip e, reikia įtikinti, kad būtų ma mažinamos socialinės išlaidos, e, kaip įtikinti netaupyti švietimo sąskaitą. E, Jeigu jūs paklausite savo piliečių, ką jie galvoja apie Trojką ir apie ES e, politiką dėl jūsų pačių valstybės, Taigi tai yra ta Europos politika, politika kurią vertina ES piliečiai ir tą politiką reikia keisti, kuo galima greičiau. Esate teisus, sąžininga integracija reiškia ir bendradarbiavimą tarp šiaurės ir pietų. Aš keletą kartų lankiausi Suomijoje, visuomet bandžiau susitikti su institucijų atstovais, įmonių atstovais, dirbančiais technologijų srityje. Suomija daug ką gali parodyti. Kalbame ne vien tik tai apie makroekonomiką, bet ir mikroekonomikos lygmenių Suomija daug ką gali parodyti. Taigi, kodėl negalėtumėme pasinaudoti daugiau tais valdymo modeliais, tarp, pasidalintiais tarp pietų ir šiaurės ir tokiu būdu galėtumėme įvykdyti reformas ir įgyvendinti pokyčius. Bet grįžkime prie makroekonominės situacijos. Komisaras Renas dažnai sako, kitas semestras bus geresnis. Jau daugelį metų sakoma, kad kitą kartą bus geriau. Kitais metais bus geriau. Prieartėjame prie tunelio pabaigos, o šviesos taip ir nėra. Ir vėlgi matome tik tai pažadus. Ir tą mato ES piliečiai. Trojka de facto neveikia gerai Vis dažniau trojkos nariai bando išsiaiškinti, kas yra už ką atsakingas. Taip neturi būti. Komisija yra atsakinga už politiką. Daugelis mums dalykų nepatinka, nepatinka, ką daro Renas, bet Renas yra atsakingas žmogus ir aš norėčiau, kad jis būtų atsakingas, o ne Trojka, ne Tartutinis valiutos fondas ir panašiai. Nes nėra aišku, kas yra atsakingas ir tai nėra demokratiškai pagristos institucijos. Komisija yra demokratiška institucija. Taigi baigime tuos žaidimus ir tegu prisima atsakomybę komisija. Aišku, taryba turi tam pritarti. Tačiau reikia kažkaip keisti ta, tas tendencijas, nes piliečiai labai susierzinę dėl tokios veiklos ir turime kažką daryti. Tas pats pasakyti ir apie Kiprą, ne vien tik tai apie Portugaliją ir kitas šalis. Galiausiai augimo elementas. Mums reikia daugiau augimo, kad įtikintumėme piliečius, kad reikalingos atitinkamos reformos psichologiškai negalime reikalauti, kad būtų atliekamos tos reformos, kai nėra jokios vilties. Po, po kiekvienos reformos turi atsiverti kažkokios galimybės sakoma, na, nėra pinigų augimui. Mes parengėme studiją su nepriklausoma institucija ir galiausiai komisija ją atsižvelgė. Trilijonas eurų prarandama mokesčių inspekcijose kasmet Europoje. Bent jau dalį, jeigu galėtumėme tuo, tų pinigų surinkti, galėtumėme išmokėti skolas ir užtikrinti ekonominį augimą Europoje. Dabar, kai žiniasklaidoje buvo pradėta kalbėti, publikuoti įvairų straipsnį. Kameronas pasakė, kad laikas atsimerkti ir pauostyti kavos, bet reikia ne tik tą kavą pauostyti, bet reikia ir išgerti. Ir dabar štai ir reikia tą kavą išgerti, kažką padaryti. Kartais e, ir Kameronas pasakė, kad e, tai, kad egzistuoja pudingas, gali rodyti tik jį suvalgęs. Tai taip, mes matome, ką daro vyriausybės ir tikimės, kad e, jis kiti premjerai nesis, nesišvaistys tik tai pažadais. Nes tai irgi yra tos sąžiningos integracijos elementas. Nėra sąžininga, kad daugelis turtingųjų išsiveža pinigus į tas zonas, kur mokesčiai maži, o, o vargani vis tiek turi tuos mokesčius mokėti. Tai nėra sąžininga. Taigi, kodėl Europoje negalėtumėme priimti įmonių valdymo sąžiningumo, sąžiningo įmonių valdymo įstatymo, kuris egzistuoja Junktinėse Amerikos valstijose? Uh, Liuksemburgas, Austrija, ministras pirmininkas, ministrai kažką jau daro ir aš turiu pritarti ir e, ponui Šemetai, tai ką jis daro, bandant kovoti su mokesčių vengimu. Taigi, ir jūsų šalis, ponia Lakanien, dirba šioje srityje, taigi tikimės, kad pasieksime rezultatų e, šioje srityje. Bet aišku, egzistuoja skirtingi, skirtingos mokesčių sistemos ES, gal vienodų jų ir nereikia, bet bent jau mokestinė bazė turi būti ta pati. Nėra gerai, kad daugelis įmonių iš Portugalijos persikrausto į Niderlandus ne tam, kad investuotų, o kad su, sutaupytų mokesčius. Tai nėra sąžininga, tai nėra Europinio bendradarbiavimo geras pavyzdys. Na ir galiausiai, ministrė pirmininkė, būtų labai gerai, jeigu pakeistumėte nuomonę dėl finansinių sandorių apmokestinimo, nes tai irgi galėtų būti to sažiningumo svarbus elementas, tos sažiningos integracijos svarbus elementas. Kodėl neparodyti kitoms šalims, kad tai turi tam tikrų privalumų? Galbūt galiausiai jums, mums pavyks jūs įtikinti. Na ir galiausia, ES ministrai pirmininkai prisėmė atitinkamą atsakomybę taryboje ir tikimės, kad bus prisimta daugiau tos atsakomybės. Sažiningumas, skaidrumas, kas irgi labai svarbu, kalbant apie mokesčius. Socialinis teisingumas yra svarbiausi darbo tvarkės elementai ir aš tikiuosi, ministrė pirmininkė, kad mes galėsime prisidėti prie tos tikros sąžiningos integracijos. To mums reikia Europoje. Tačiau labai prašau Eurozonoje ta sąžininga integracija reiškia daugiau integracijos. Taigi tas Suomijos pavyzdys yra tinkamas, bet Suomijos pavyzdys eurozonos kontekste būtų ypatingai geras dalykas. Dėkoju. Ačiū, ponė Svoboda. Dabar liberalų frakcijos vardu ponui Verhofštatui išteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti savo frakcijos vardu ir pritarti pono ministrui pirmininkui iš Suomijos. Ir pirmiausia, prisiminkime ir paminėkime galbūt truputėlį ir šitą teroristų išpolį Bostone, kuris įvyko kaip tik tai šįryt. Taigi, bet kokiu atveju, jūs, ponia vicepirmininkė, esate ekspertas, kovodamas su euroskeptikais. Jūs žinote, kaip sukurti tikrą gynybą nuo euroskeptikų. Ir aš manau, kad dabar yra puikia proga pripažinti, kad ši diskusija yra nebaigta. Ir kad ne tik tai suomiai e, kovoja su euroskeptikais. Ir mes matome, kad ir Britai vis dėlto pasižymė euroskepticizmu ir jie turėtų taip pat imtis priemonių kovodami su šita naujaja euroskeptikų banga. Na, vokiečiai taip pat matote, matome, kad Alternative für Deutschland uh, sukūrė naują partiją tai būtent taip pavadinta alternatyvė für Deutschland, kurie, kuri taip pat kovoja už tai, kad Vokietija išstotų iš eurozonos arba kad būtų sunaikinta eurozona. Tai iš tikrųjų būtų savižudybė Vokietijai. Aš bet kokiu atveju manau, kad e, tie siūlymai a, e, sukurti vieną Europą, dvi Europas arba penkias Europas yra iš tikrųjų katastrofiški nes taip mes suskaldysime visą Europą ir sunaikinsime ją. Aš manau, mėly kolegos, kad tai yra dabar kaip tik puikiai proga pabrėžti tai. Mes turime kovoti su tokiais scenarijais, nes a, e, kitu atveju Europa labai kentės. Ir a, e, ta naujoji partija Vokietijoje, Alternatyvė für Deutschland, kaip tik tai siūlo tokius dalykus, kurie būtų katastrofiški visai Europai. Ir jie taip pat pakenktų ir pačiai Vokietijai. Vokietija nebegalėtų eksportuoti tiek daug e, prekių ir paslaugų. Tai būtų kenksminga ir pačiai Vokietijai. Būtent šitas išstojimas iš eurozonos arba Europos suskaldimas. Na, prisiminkite Ing banką Belgijoje, vieną iš didžiausių e, bankų Niderlanduose. Kasgi vyksta dabar su šiuo banku? Kągi Londone buvo, kasgi Londone buvo nustatytas dėl šio banko? Buvo nustatyta, kad e, ekonomika smunka Europoje. Ir jeigu mes nesimsime priemonių sustabdyti ekonominės recesijos, tai pirmiausia kris stipriosios ir didžiosios valstybės, tokių, tokios kaip Vokietija. Ir kiekvienas Vokietijos pilietis nukentės nuo to. Pone Vergašta, tai apie tai turite pasikalbėti su biudžeto kontrolės komitetu, o ne čia. Taigi, o kasgi buvo nustatyta Londone pastaruoju metu? Mes matome, kad iš esmės valstybės narėse, kurios nėra susijusios su eurozona, dabar e, e, e valiutos kaip tik nuvertėja apie 20 procentų. O tai reiškia, kad Vokietija, jeigu nebūtų eurozonos, e, už savo eksportą gautų žymiai mažesnės pajamas. Ir Vokietijos eksportas būtų žymiai brangesnis, negu jis dabar yra. Taigi, bet kokiu atveju, jeigu mes atsakysime euro, Vokietijos bendras vidaus produktas sumažės per dviejus metus apie 10 procentų. Tai aš norėčiau pasakyti, tai nėra alternatyva Vokietijai, kaip vadinasi šita naujoji partija. Tai yra savižudybė Vokietijai, tai yra košmaras mums visiems, mums visiems europiečiams ir jungtinė karalystė taip pat tai yra košmaras. Nes e, jeigu mes atsakysime euro, tai iš karto jungtinė e, karalystė neteks 5 procentų bendro vidaus produkto. Taigi, ministrė pirmininkė, mums nereikia alternatyvos Vokietijai, mums reikia alternatyvos Europai. Tai reiškia, mums reikia politinės sąjungos, mums reikia tikros Europos valdysenos, reikia Europos išdo Ir čia aš pritariu ponui Josefui Doliui, mums reikia obligacijų rinkos ir mums reikia Europos restruktūrizacijos fondo, tai būtent skirto bankams. Taigi, ar mes dabar sukursime paprastą valstybių konfederaciją, ar mes žengsime ryštingą žingsnį į priekį ir sukursime tikrą sąjungą. Mes galime pasirinkti, tik tai mes. Ačiū, ponė Berkapsovė, dabar žaliųjų frakcijos vardu, panas Konbenditas. E, e, Ačiū pirmininkė, kolegos. Pratesiu Geiferhostado mintį. Premjerė, jūs uh, kokius 3000 e, kartų kartojate žodį e, taisyklės. Taip, demokratijos pagrindas yra taisyklės, jums turbūt tas žodis labai patinka, tačiau bendryje yra viena taisyklė, kuri kartai svarbesnė negu apskaitos taisyklės. Tai e, taisyklė vadinama solida, solidarumu. Jūsų šalis, Suomija, tai šalis, kur socialinė sanglauda yra grindžiama solidarumu ir yra labai įspūdinga. Tačiau, jei pažvelgtumėm į e, europinę e, erdvę, čia atvykę atrodo laikotės e, į viską labai šalto požiūrio, šiaurietiško požiūrio. O tai reiškia, kad kartais ne visai suprantate to, kas vyksta Europoje. Kartais man susidaro įspūdis, kad jūs kalbate, lyg tai atstovautumėt čia širit Nokiją. E, žinoma, naudojatės Nokia telefonu, e, kitokio neturite, esate tikras sinas, atsiprašau, suomis. Tačiau bėda yra ta, kad šiandien Europoje solidarumo tikro nebus, jeigu nebus Europos biudžeto. Kalbėjote apie Europos atsakomybę, integraciją, kalbėjote apie nacionalinę atsakomybę. Visiškai teisus, kai kalbate apie visą tai, tačiau krizės metu, jeigu nėra kolektyvinės atsakomybės kuri apibrėžia ES politinį pajėgumą, o jis turi būti grindžiamas ES biudžetu, tai vis dėlto niekas neveiks, jeigu ES biudžeto nebus. Tai neužtenka nacionalinių įmokų į ES biudžetą tam, kad jisai veiktų ateityje. Mums reikia biudžeto kurį sudarytų nuosavi ištekliai. Ir šiandien jums noriu pasakyti labai paprastą dalyką kokia buvo didžiausia Margaret Thatcher pergalė jos vaikai yra 27 valstyb, valstybės, jų vyriausybės, kurios sako e, tą patį, noriu, kad man būtų sugražinti mano e, pinigai. Ir e, visos kalba apie tą pačią problemą. Ir jūs esate dalis tų dėrybų, kalbant apie Europos biudžetą nes jeigu tai nebus išspręsta, e, žlugs Europos solidarumas, tai bus žingsnis atgal, o jūs būsite prie to prisidės, kadangi krizės metu Dabar mūsų biudžetas mažinamas 27 procentais, kalbu apie e, struktūrinius fondus Graikijai, 25 procentais mažinamas finansavimas Portugalijai. Tai kerta mūsų pamatus. EPP atstovas Josefas Dolis sakė tą patį. Šiandien, jei neįsime į priekį, jei nesieksime pasiūlymo, kuris sumažintų skolų naštą, tai taip visuomet bus galima pasakyti, kad kalti greikai, dar kas nors, tačiau e, tuo pat metu už viską moka Europos žmonės. Jiems tenka krizės našta, tai reiškia, kad šiandien mums reikia bendros skolos, prisimti skolą bendrai, kad sumažinti naštą žmonėm. Jei Italija mokėtų 1 procentų mažiau už savo skolą, e, galėtų sugeneruoti 20 milijardų, jeigu 20 procentų mažiau, tai 40, e, galėtų skirti, 40 e, milijardų galėtų skirti savo ekonomikai. Taigi Europos solidarumas reiškia, jog reikia bendro Europos skolų fondo arba išpirkimo fondo, kaip tai pavadintumėt, jeigu norime iš tiesų siekti ekonomikos atsigavimo, tai premjerė, jeigu kalbate apie taisyklės, turėtumėt nepamiršti vienos svarbios taisyklės. Negalima leisti, kad Europa ir jos žmonės patektų į klavietę šiuo sunkiu metu. Jūs kuriate politiką, kuri yra negyvendinama nes įsigalios tik tai neracionalūs e, sprendimai, jeigu taip tęsime toliau ir atsakingas už tai būsite jūs premjerė. ECR vardu ponas Kalna. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau prisijungti prie to, e, ką sakė e, kiti. Taip pat reiškiu užuojautą mūsų bičiuliams Amerikoje dėl baisių įvykių Bostone vakar, kaip daugelis Europos parlamente turbūt suprantate, ir praeitą savaitę buvo liūdna daugeliu konservatorių mirus Margaret Thatcher. Net iš tiesų jinai džiaugtųsi, jeigu girdėtų, kaip šiandien ją cituoja Danielis Kolis Benditas. Prieš daug metų ji nubrėžė Europos ateitį savo garsioje Bružo byloje ir iš tiesų atsigręžusi praeitį. Uh, stebina tai, kaip tai aktualu šiandien. Pacituosiu e, tai, ką jinai sakė, mums šiandien reikia sprendimų dėl tolimesnių e, žingsnių. Mes neturime leisti, kad mus leistų sužlugdyti utopiški tikslai. Utopija negyvenama, nes žinome, kad mums nepatiktų, jeigu tai taptų tikrovė. Vis dėlto šiandien daug kas kalba apie utopinę e, savoką, apie tai, kaip būtų galima baigti gyventi Europos biudžetą. Jiems atsakymas yra tik tai daugiau Europos. Thank you Premjerė, jūsų vyriausybės pagalba taryba, mano supratimu, nubrėžė e, kur kas realistiš, e, realistiškesnį e, kelią reformą įvykdyti, sumažinti biudžetą ir mūsų frakcija sveikina tai ir tikiuosi, kad jūs įtikinsite kai kuriuos savo kolegas iš, PP, iš APP kad toks kelias būtų išmintingas. Taip pat norėčiau pasveikinti jūs su tuo, kad jūs priešinatės finansinių sandarių mokesčiai. Vis dėlto daug reformų pradėta Žako Deloro metu, mes nutolome Europoje nuo konkurencijos, nuo atviros rinkos, už tai pasisakė Margaret Thatcher, mes ėjome link harmonizacijos ir ponas Ferkoinas anksčiau yra sakęs, kad toks reguliavimas kainavo uh, Um, ES verslui um, tokią sumą, kuri prilyksta uh, keturiems uh, Suomijos BVP. Mes kūrėme vis daugiau uh, taisyklių ir kažkodėl tai dabar 26 milijonai žmonių neturi darbo. Einšteinas yra sakęs, kad beprotybė yra kartoti tą patį daug kartų ir tikėtis kitokio rezultato. Žinoma, dabar mums metas pabandyti rinktis kitą kelią, pirmininkę. Euras įgyvendina utopišką e, svajonę, mes negalvojame apie ekonominės pasiekmes. E, žinoma, skolų krizė viską paspartino, tačiau ES buvo tvirtovė iš smėlio. Žakas Deloras pats buvo pasakęs, kad Europa negalės e, gyvuoti, jeigu nebus Europo, Europinės vyriausybės ir darbo tvarkė buvo aiškiai ir tuomet. Dabar tikrieji federalistai, tokie kaip mūsų kolega panas Stopė, turbūt pritarė tokiam keliui. Ir įdomu būtų e, prisiminti tai, ką jisai sakė Europos parlamente. 2006 e, metais šiame parlamente e, kalbėjo Belgijos e, ministras Giferhofstadas, tečia ir pasiekėjas. Ponas Verhofstadas tuo metu vis dėlto atsisakė. Dabar federalistų nėra taip labai daug. Yra daug užsislėpusių, bet netikrųjų. Niekas dabar Suomija turbūt to nebekartoja. Jeigu kai kurie nacionaliniai lyderiai būtų buvę atviresni prieš 50 metų, tai dabar nebūtų nebūtumėm šiandien tokioje padėtyje. Ir utopiško projekto kaina galų gale bus labai didelė daugeliu valstybių ir ypač jūsų premjerė, nežinome, kiek kainuoja bankų gelbėjimas ar suomiai iš tiesų nori, kad jų mokesčių mokėtojų pinigai būtų skiriami valiutos sąjungai. Turime būti atviri kalbėdami su žmonėm apie tai, kiek kainuos narystė Europos Sąjungoje ateityje. Turime priimti tinkamus sprendimus, nes e, kol to nepadarysime, tai nekalbėsime apie tik ir iššūkį Europai, o tai yra iš saugoti mūsų konkurencingumą sudėtingame pasaulyje. Pirmas, e, ankstesnis komisaras, ponas Balkinsanas, iš jūsų politinės šeimos, ponė Ferkostate, labai puikiai pasakė praeitą savaitę, Europa pasirodė, kad yra uh, piliulė nuo miego, Europa užsnūdo, užuot galvojusi apie savo konkurencingumą. turėtumėm mažinti biurokratizmą, turėtumėm išlaisvinti rinkas, turėtumėm restruktūrizuoti savo ekonomiką, turėtumėm atsiverti priekybai ir uh, turėtumėm na, mažinti valdišką aparatą. To, toks yra sprendimas Europoje. Ir jeigu norime ko nors pasimokyti iš Margaret Thatcher gyvenimo, tai pokyčiai yra galimi tik tai, jeigu nori. Tai turime Europoje susitelkti į tai, kad būtų kuriama stipresnė ekonomika, kad turėtumėm reformuoti politiką 21 e, amžiui, decentralizuoti valdymą. Margaret Thatcher kalba prieš 20 metų rodo mums kelią, turime pasukti Europą naują linkmę ir nekartoti praeities klaidų. FD frakcijos vardu ponas Terho. Aš tęsiu savo pasisakymą tada, kai kolega baigs. Tai dabar ponas Terho. Pone Ferhofštatai. Mm, taigi ačiū, ponė pirmininkė. E, e, sveiki, atvykę į Europos parlamentą. E, jūs sakėte, kad e, visi sveikina integraciją, tačiau iš praktinės pusės mes e, matome, kad požiūriai yra įvairūs. Daugelis žmonių, žmonių mano, kad vykstantis procesas yra nesažiningas. Jūs sakėte, kad esate už didesnį integravimą, kad galima būtų išvengti sunkių klausimų tiek čia, tiek savo valstybėse. Uh, E, tačiau jūs nepasakėte, ar jūs esate už ar prieš federalinių valstybių sąjungą. Europos parlamente galima labai laisvai vartoti terminą federalinė valstybė, nes e, tai daug apimantis terminas šiandieną. kuo labiau principingesni būsime, tuo viskas bus aiškiau. Angela Merkel labai aiškiai pasakė, uh, kad e, turi, reikia viltis tam, e, dėl to, kad Europa e, išgyvens. Tačiau šiandieną išgirdome visai kitokių nuomonių. Pone premjere, kodėl jūs nesileidžiate į šią labai įdomią temą? Sažininga integracija e, reiškia sažiningą nuomonę. Ar esate už ar prieš federalinės valstybės? Gal galėtumėte federalinės valstybės terminą geriau apibriežti? Galbūt tai reikštų galių koncentraciją. Galėtumėte um, mums atsakyti, kam labiau pritarėte, Junktinė karalystė ar Vokietijai? Dabar uh, GUE vardu ponas Gutafson. Pone pirmininkė. Kaip ir kolegos, norėčiau išreikšti užuojautą e, šeimoms ir aukų šeimoms ir aukoms nukentėjusiems per e, Bostone vykdytus sprogdinimus. E, sveikinu atvykus premjerą į Europos parlamentą ir norėčiau pasakyti, kad Suomija ir Švedija yra kaiminės gyvenančios šalia kitos. Mūsų santykiai taip pat yra labai gražus ir labai džiugu, kad taip yra. Aš iš tiesų gimiau Suomijoje, tik po to persikraustėme į e, Švediją. Turėčiau pasakyti, kad GUE pozicija yra e, susivienijusi ir yra prieš e, taupimo politiką, kuri yra e, primetama visai Europai. Atrodo, kad bankai išgyvena sunkumus, tačiau juos gelbėti turi paprasti žmonės, kuriems yra veržiami diržai. ES darbo neturi 26 milijonai žmonių ir kiekvienas, kas ketvirtas žmogus Ispanijoje ir Graikijoje neturi darbo. E, šiandieną apie 50 procentų jaunimo neturi darbo, o jaunimo nedarbas daug kainuoja ES biudžetui. Tartutinis Raudonasis kryžius pasakė, kad didelė ES dalis dabar išgyvena krizę Daugelis žmonių ten alksta ir gyvena skurde. Problemos yra tokios rimtos, kad e, turime atsigręžti į tą laiką, kuris buvo iki antro pasaulinio karo, kad galėtume rasti patogių sprendimų. Ir e, ateinantys keli metai taip pat bus labai sunkus. Aišku, kas labiausiai nukenčia, tai yra e, mažas pajamas gaunantys žmonės ir nedarbiai moteris. E, jie labiausiai susiduria su taupimo politika ir ją patiria dėl to, kad jų įsidarbinimo galimybės tampa labai e, ribotos. Taigi iš tiesų mums reikia daugiau socialinės infrastruktūros kaip vaikų priežiūra ir senelių priežiūra. Ir tai labai aktualu viešajam sektoriui. Tačiau dėja, būtent e, šeimos ir moteris, kuris, kurios turi nešti viso to naštą. Man labai e, džiugu pastebėti, kad jūsų vyriausybė, kaip ir minė, savo tikslą iškėlė skurdo sumažinimą ir e, sumažinti pajamų skirtumus Suomijoje. Tai gerai, tačiau ES tikslas irgi turėtų būti vienas iš tokių ir pirmųjų tikrųjų. Aš šiandieną norėčiau pasakyti, kad jeigu e, Suomija tai darys ir kaip tai darys, e, tai yra mažins skurdą ir mažins atlyginimų skirtumus, tai kaip galima bus tai gyvendinti ES ir užsimti lobizmu ES. E, jūs savo vyriausybinėje programoje pasakėte, kad esate už finansinių sandorių mokestį, tačiau nusprendėte neprisijungti prie 11 valstybių narių, kurios norėtų įvesti šitokį mokestį ES. Kodėl priemate šitą sprendimą? Ir galiausiai norėčiau padėkoti kad davėte, suteikė man žodį. Premjerė, jūs sakėte, kad jūs norite didesnės Europos, tačiau mano atsakymas būtų toks, mums reikia kitokios Europos. Ačiū. Ačiū. Dabar E, neprisijungusių narių vardu, ponė Sinclair. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau prisijungti e, prie tų, kurie reiškia užuojautą Bostono sprogimų aukoms ir jų šeimoms. Terorizmui neturi būti vietos tarp mūsų, jis, turi, jis neturi turėti uh, sėkmės. Uh, Aš uh, noriu uh, suspėti pasakyti viską per vieną savo minutę. Taigi, kokią ateitį turi Europa? Europa uh, e, negerbė tų žmonių, kurių nuomonių yra nepais, nepaisoma per referendumus, yra rengiami nauji referendumai. Ar tai padės uh, gerbti žmonės, tokius paprastus žmonės kaip e, Kipro piliečiai, kurie patyrė baises, baises e, e, priemonės. Mes gavome e, taikos Nobelio premiją, tačiau e, mes, kaip mes elgiamės, ar tai yra ES ateitis? Tokia ateitis tikrai žlugs. ES žlunga ir todėl e, Junktinė karalystė turėtų kuo greičiau iš jos pasitraukti. Ačiū. Ačiū. Premjere, jaučiatės kaip Suomijoje, taip? Kitas kalbėtojas, ponas Korl Hola. Taigi pasijausite kaip Suomijos parlamente. Ir dar turėsime e, keturias parlamentares moteris vieną po kitos. Visi jie yra, iš, visi e, e, sekantis kalbėtojai yra iš Suomijos. Taigi aš prašysiu visų tolesnių kalbėtojų laikytis savo kalbėjimo laiko. Pone premjere, Katainen, jūs kalbėjote apie pragmatišką integraciją finansinės krizės metu. Skirtingose valstybėse populistai kartoja, kad Europos Sąjunga turi turėti vieną poziciją. Mes prašėme liaudės frakcijos pri, e, pasiūlyti rimtus sprendimus dėl rimtų problemų. Pr Per e, liaudės frakcijos susitikimus Kroatijoje e, buvo pasakyta, kad mes siekiame sukurti socialinę politiką ir kurti darbo e, vietų, daugiau darbo vietų. Ir dabar tęsiu savo pasisakymą suomiškai natūralu, kad kiekviena valstybė narė nori atgauti savo pinigus, tačiau žinome, kad logiškai tai yra neįmanoma. Jeigu visi gaus tą pačią sumą, atgaus tą pačią sumą, tai e, nėra tikslo uh, sukti pinigus per Briuselį. Mes visi norime atgauti savo pinigus. Ir mes norime, kad tai sukurtų papildomą vertę ir daugiau jėgos. E, tačiau mes žinome, kad jeigu mūsų daugiau, tai reiškia, mes esame stipresni. E, visgi tai nepasiteisino. E, žinome, kad rinkos ekonomika nėra labai patraukli tema, tačiau tai yra sritis, kur integracija gali pademonstruoti Europos piliečiams, kaip tai veikia. Ir e, galbūt mūsų bendra skaitmeninė rinka sukurs didžiausią augimo potencialą, o Suomija čia pirmauja. Norėčiau su, pagirti mūsų vyriausybę dėl to. Um, skaitmeninės rinkos integracija nevyko taip greitai, kaip norėjosi. Visos institucijos e, ir būtent valstybės narės yra atsakingos už e, tai. Mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas dėl e, autorinių teisių kolektyvi, pasiūlė direktyvą dėl kolektyvinių teisių autorinių teisų kolektyvinio valdymo. Mes žinome, kad mūsų kuriejai taip pat atlieka svarbu vaidmenį e, augime. Ir todėl mes turėtume e, e, paremti muzikantus, autorius, kuriejus vidaus rinkoje, bendrojo rinkoje tai ypatingai svarbu, tačiau labai svarbu užtikrinti, kad būtų užtikrinamos ir Europos turinio kuriejų teisės. Aš esu labai dėkinga už e, tai, kad e, ministras skatino Suomijos muzikos pramonę. Ačiū. Ačiū kolegė, ponios ir ponai. Kolegės ir kolegos, gal susijęskite. Aš norėčiau paprašyti, kad tie kolegos, kurie įeina kaip tik į salę, susijęskite ramiai ir dalyvaukite diskusijose. Ir norėčiau pasakyti, kad vis dėlto tie kolegos, kurie nekreips dėmesio į mano nurodymus, e, jie sulauks griežtų sankcijų. Aš norėčiau dar kartą pakartoti. Laikykime rimties. Prašome šioje salėje laikytis ramiai. Jeigu einate, netrukšmaukite, atsisėskite ir dalyvaukite diskusijose. Arba, jeigu norite diskutuoti, lygite už šios salės durų. Ponas Pavoda paklausė manęs, kodėl ponas ministras pirmininkas Katainėnas dabar neatsako jums užduotus klausimus. Nes frakcijos kaip tik tai mums signalizuoja, kad turėtų būti visuotinė diskusija, kurioje būtų ir užduodami klausimai ir atsakoma juos ir praktiškai iš karto. Tačiau bet kokiu atveju aš norėčiau pasakyti, kad iš pradžių bus užduoti klausimai ir galų gale ponas Kataninas atsakys juos. Pane, pane Jakonsarė. Parlamento narė Terho bandė iškelti sudėtingus klausimus ir užduoti juos e, ponui Kataninui. O aš užduosiu šiek tiek paprastesnį klausimą. Aš norėčiau paklausti, e, pono Terho, kokia apskritai jo frakcijos pozicija dėl ES. O dabar a, norėčiau pagirti poną Kataineną, poną ministrą pirmininką, nes jisai tiek Suomijoje, tiek Europos parlamente puikiai vysto diskusiją dėl ES ateities. O tai yra labai svarbu, ypač atsižvelgiant į dabartinę situaciją, kai euroskeptikai kaip tik tai bando drumsti vandenį ir vis labiau kelia galvas. Mums reikia priimti sudėtingus ir svarbius sprendimus. Pavyzdžiui, dėl laisvo judėjimo, dėl demokratijos vertybių. Na, yra ir gerų pavyzdžių, ne tik tai problemos. Ir tais gerais pavyzdžiais mes galime remtis, vystydami e, diskusijas, pavyzdžiui, e, kalbėdami apie piliečių teisės ir laisvės Pavyzdžiui, kalbėdami apie e, mokestinių rojų panaikinimą arba, sakykime, kovą su e, sukčiavimo mokesčiu e, srityje, o prieš kelius metus tai nebūtų įmanoma. Liuksemburgas, pavyzdžiui, nusileido diskutuodamas šio klausimu. Ponas Davidas Kameronas taip pat kalbėjo šiuo klausimu ir visi iškėlė vieną bendrą vardiklį, tai būtent, kad sažiningumas turi būti užtikrintas mokesčių ir finansų srityje. Bet kokiu atveju mes pasiekėme pažangos e, kovos su sukčiavimu e, srityje. Ir e, ponas Gustafsonas ir socialistai iškėlė klausimą, ar įmanoma, jeigu, pavyzdžiui, mes norime didesnį skaidrumą užtikrinti, sažiningumą ir moralumą, ar būtų įmanoma, kad Suomijos vyriausybė E, iškeltų finansinių sandorių mokesčio klausimą. Aš manau, kad, kad tai yra svarbi priemonė, būtent e, kovojant e, su mokesčių oazėmis ar rojais. Pane Jatimekė, Aldė frakcijos vardu. Pone pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visų pirma mm, ministrui pirmininkui Katainenui nes valstybių ir vyriausybių vadovai yra mums labai svarbus svečiai ir labai įdomu išklausyti jų nuomonę. Tačiau aš turiu šiokią tokią pastabą, nes mums reikėtų konkretesnių vizijų dėl ES ateities. Prieš keliarius metus galbūt negalėjome įsivaizduoti, kad mes galime kovoti su mokestiniu sučiavimu arba su mokesčių oazėmis, tačiau dabar tai įmanoma. Tam reikėjo politinės valios ir matome, kad rezultatai jau pasiekti. Mes matome, kad e, konkurencija mokesčių srityje arba kova su sukčiavimu mokesčių srityje valstybėse narėse yra susijusi e, su valstybių narių noro susigražinti tos nuostolius, kurie atsiranda būtent e, sukčiaujant mokesčių srityje. Vadinasi, mes esame visi suinteresuoti kovoti su tomis mokesčių oazėmis. O tam reikia remti, žinoma, ir kitas priemonės, tai yra bankų sąjunga, kova su korupcija. Ir e, matome, kad e, e, vis dėlto nelabai ryštingai buvo imtasi tų priemonių, kovojant, pavyzdžiui, su mokesčių oazėmis. Reikia dar truputėlį ryštingiau žengti į priekį. Taigi, e, ponė ministrė pirmininkė, aš norėčiau dėl to pažvelgti į ateitį ar mes galėsime sukurti federalinę valstybę, federalinę Europos Sąjungą. Ar mes galime struktūrinės problemas pašalinti Europos Sąjungoje? Čia ir norėčiau išgirsti šiek tiek konkretesnių jūsų atsakymų. O tam reikia pasiūlymų ir vizijų. E, Pone Hasė, jums e, suteikiu žodį ir e, kolegos, prašome susėsti ir šiek tiek ramiau įeiti į salę. Taigi, ponia pirmininkė, gerbiami kolegos, sukčiavimas mokesčių srityje kainuoja milijardus, milijardus mūsų mokesčio mokėtojams. Bet dabar e, matome, kad e, įmonės e, gali vykti sandorius taip pat tarp valstybinių lygmenių, tačiau matome, kad yra tam tikrų spragų, kur galima sukčiauti, slepiant mokesčius. Mes turėtume pasirūpinti, kad e, nepradėtume konkuruoti mažindami e, mokesčius. Nes e, ir praėję metai įrodo, kad ES iš esmės turi sukurti tam tikrą finansinį pagrindą ne tik tai įmonėms, ne tik tai institucijoms, bet ir paprastiems žmonėms. O tam reikia finansinių sandorių apmokestinimo. Man labai gaila, kad Suomijos vyriausybė tik ir nusprendė konkuruoti mažesniais mokesčiais. Panas Fontana. Ačiū, panė pirmininkė. Jau buvo pasakyta, kad Europoje dabar tik stiprėja populistiniai judėjimai. Nu, ta, vadinasi, mes padarėme kažką blogai. Manau, kad Europos politika ir kad, ir kad tik mano šalyje pasižymėjo tuo, kad buvo padaryta daug klaidų. Ir mm, iš esmės mes turėtume dabar apsisukti 180 laipsnių ir ištaisyti tas klaidas. Mes turime apsaugoti savo produktus, mes turėtume kovoti su nesažininga konkurencija iš trečiųjų šalių. Tačiau e, kovodami mes neturime pamiršti ir mūsų įmonių ir neturi jos nukentėti. Todėl šitokia kovos politika turi būti gerai apgalvota. Europos centrinis bankas turėtų e, šiek tiek remti labiau investicijas, o ne tik tai gelbėti bankus. Na, mes dabar suteikėme milijardą eurų Turkijai, kad jinai stotų ir pasiruoštų į ES stojimui. O kodėlgi mes neišdaliname tų pinigų vargingesniems žmonėms? Taigi, mes vėluojame dabar. E, mes turime tur, truputį paskubėti, jeigu norime suspėti iki balsavimo. Pone Bronsai, jums žodis. Ačiū. Aš dabar e, norėčiau prisiminti, kas buvo pasakyta kovo 26 dieną. Mes buvo kalbėta apie regioninę integraciją, remiantis bendromis vertybėmis. ES nuolat kalbama apie išraiškos laisvę, apie demokratiją. Tačiau e, valstybėse narėse žmonės yra įkalinami už tai, kad jie laisvai reiškia savo mintis. Ir aš matau, kad tos valstybės, kai kurios remia socialinį liberalizmą. Uh, Ir čia matau, kaip tik tai socialliberalai, kaip tik tai ir kelia galvas. Dabar aš matau, kad e, visame pasaulyje darbo atvarkėse, įvairiuose politinėse darbo atvarkėse pabrėžiame regionis, regioninę integraciją. Tačiau tie patys žmonės, kurie kalba apie regioninę integraciją, jie neigia ir pačias demokratijos valstybės. Taigi aš manau, kad e, mes turėtume ne tik tai regioninę integraciją skatinti, bet, bet kalbėti ir apie regionų bendradarbiavimą, apie jų konkurencingumo didinimą. Bet vadinasi, turime sumažinti e, e, išlaidas už darbo jėgą. Garpet, įrodys. Terelnök úr, először is köszönöm a mai gondolatait, és azt is, hogy felhívta a figyelmet. Aš uh, Norėčiau atkreipti dėmesį tas mintis, kurios buvo pasakytos. E, ir mums reikia sažiningos integracijos ir patikimumo. Tai turi būti įrodyta ES piliečiams. Aš taip pat pritariu tam, ministrė pirmininkė, ką Jūs pasakėte, kad e, pasiūlymai turi būti pateikti ir įgyveninti tik tai tada, jeigu mes sukursime bendrą integruotą sistemą ir turėsime atitinkamą krizės įveikimo mechanizmą. Jeigu mes norime kovoti su krize, atgaivinti ekonomiką, tada reikia imtis ryštingų konkrečių žingsnių, kurių e, poveikis e, būtų jaučiamas ir trumpalaikiu laikotarpiu. Tačiau man atrodo, kad Europos komisija teikia vis naujus pasiūlymus, e, iškelia vis naujas idėjas, tačiau šių idėjų praktinis veikimas yra abejotinas. O naštą tų pasiūlymų, tai yra e, tų problemų naštą turi nešti valstybės narės. Čia prisiminkime ir jaunimo nedarbą, kuris yra nuolat minimas mūsų darbo atvarkėse. Nes mes negirdime dabar tų uh, nedirbančių jaunuolių balsų. Uh, o mūsų rankos yra praktiškai surištos, mes neturime atitinkamų priemonių, kuriomis galėtume kovoti su didėjančiu nedarbu ir ekonomikos recesija. Uh, Aš manau, kad mes neturėtume kelti vis naujų idėjų ir kurti naujų temų, e, jeigu mes nesame įsitikinę jų praktinių veikimų. Mes turime imtis konkrečių veiksmų, kad apibrieštume tas problemas ir bandytume jas išspręsti praktiškai. Aš sutinku su tuo, kad mums reikia bendrų taisyklių, e, integracijos. Ir jeigu mes e, turėsime tokias priemonės, ir bendras idėjas, tada mes galėtume, remdamės savo bendromis vertybėmis, e, galų galę išspręsti tas problemas ir ateityje ir nu, padėti puikų pagrindą. E, Pone Paksai. Pone pirmininkė, kolegos. Kas penktas jaunuolis vakarų Europoje yra bedarbis ekonominė krizė lyg ir baigėsi o bedarbių vakarų europoje trečdaliu daugiau nei prieš tris metus. ispanijoje darbo neturi penkiasdešimt du procentai graikijoje penkiasdešimt penki procentai jaunų žmonių. taip pat jauni žmonės gauna keturiasdešimt penkis procentus atlyginimo nuo suaugusių uždarbio. maištai paryžiuje atėnoje, atėnuose londone madride nedirbantis jaunimas jau turi savo vardą prekarijai tai atsidavę kito palankumui nuolankus melžiantis malonės. Tas sluoksnis jau tampa klase ir turi visus klasės požymius. Ir tik laiko klausimas, kada atsiras šūkis visi Europos prekarijai vienykitės. 20-ojo amžiaus pradžioje valdantieji suprato, kad darbininkai privalo būti sotus, apsirengę ir turėti būstą. Dabartiniai valdantieji turi suprasti, kad ES ateitis priklauso nuo to, kaip bus išspręsta jaunimo nedarbo problema. Ne, nesocijuoti nariai, pona Štadler. Pone Štadlerį, dabar mes e, kaip tik susidurime su struktūrinė ekonominė krize O kaip mes galime kovoti šitą krizę? Mums reikia integruoto energetikos, integruotos energetikos rinkos. Manau, kad taip šitą krizę neišspręsime, bet bent jau padėsime sprendimams. Mums reikia taip pat konkrečios gynybos politikos. Bet kaip mes galime išspręsti gynybos politiką šitą krizę? Mes dar nesuvirškinome pastarojo plėtros proceso ES, o dabar jūs siūlote dar plėsis ES. Tai kaip mes galime išspręsti krizę, jeigu mes nuolat turime remti e, vis prisijungiančius prie Europos Sąjungos narius. Iš tikrųjų, mes dabar, dabartinėmis priemonėmis negalime padėti jauniems žmonėms e, Kiprė, Ispanijoje e, ir kitose valstybėse susirasti darbo. Na, gynybos politika Europoje tikrai nepridės pridėtinės vertės. Mes turime iš esmės nevykdyti e, e, gynybos politiką ES, bet kurti produktus ir didinti konkurencingumą. Pone Mičelai. President. Pirmininkė, jei norim sužinoti, kur einame, turime prisiminti, iš kur atėjom. Viena iš problemų mano požiūrio. Pavyzdžiui, iš Lietuvos jaunuolis, dar neturintis 30 metų, nieko nežino apie Berlyno sieną. Mes nepadedam uh, žmonėms sužinoti apie suskalitos Europos istoriją ir ką tai uh, išvirto. Mes kalbame apie uh, taupimą, taupimo politiką, nekalbame apie konsoli konsolidavimą, nesakome žmonėms, kad reikia stabilumo. Pirmininkė, visų pirma, mes pamirštame apie tai, jog reikia teikti viltį. Ta viltis turi būti būti tikra, nes netiek svarbu, ką darom, svarbu ką ir ką sakome žmonėm. E, labai ilgai žmonės žinojo, kad ECP apsaugos valiutą, sakė, kad tai padarys, turime aiškiai pasakyti kad Europos investicijų fondas prireikus bus panaudotas kaip priemonė suteikti viltį, suteikti paskatas. Mums neužtenka stabilumo, mums reikia paskatų. Uh, E, stimuliavimo šiuo metu. Pirmininkė, ar dar turiu 30 sekundžių? Dėkui. Dėl to, kokioje esam padėtyje. Sugriovus Berlyno sieną susikūrė germaniška Europa arba europietiška Vokietija, priemėm sprendimą dėl bendros valiutos. Ir dabar turime sukurti tos pamatus, kurių tuomet ne, nepadėjome. Bankų priežiūra, bankų kapitalizavimas turėtų būti paskutiniai žingsniai. Dabar reikia pagalvoti apie stimuliavimą. Reikia stimuliavimo ir Europos investicijų bankas kaip tik tai galėtų tam pasitarnauti. Ačiū, ponas Kelam. Ačiū. Pirmininkė premjerė, tai, ką jūs sakėte, rodo pragmatišką optimizmą, remiantis ne naujais išradimais, bet remiantis tuo, jog būtų laikomasi bendrų taisyklių, bendrų vertybių. Pasakysiu tris e, dalykus, e, pasiremdamas kolegos pavyzdžių. E, Pirmas - skaidrumas. Buvo sakyta, kad trilijonas eurų bus prarandama e, kasmet dėl e, mokesčių slėpimo. Todėl mums reikia pakankamos patikimos informacijos, kitaip nežinosime, kur esame. Praeitą mėnesį galvojam, kad jau esame saugus, pradėjo skęsti Kipro laivas. Antra - solidarumas. Tai bendras e, žodis, tačiau solidarumas veiksmuose yra dvipusis e, eismas, reikia įsipareigojimo iš abiejų pusių ir krizės metu solidarumas turi reiškia papildomus įsipareigojimus vykdyti rimtas reformas. Ir dar kartą, mums reikia informacijos apie tikrąją padėtį. Nereikia peštis dėl to, kiek pinigų turime. Reikia susitelkti į reformas. Artėjame prie lemiamo momento, kai tie, kas e, balsuos dėl daugiau e, pinigų, kas nori daugiau pinigų, e, viršis savo skaičiumi tuos, kurie dirba, kad užsidirbtų pinigus. Ir pabaigai, pirmininkė, pasakysiu. Buvo cituojama Margaret Thatcher. Ji sakė, faktai yra ne tam, kad jam pasiduoti, o tam, kad juos politikai pakeistų, kad juos pakeistų tokie valstybės žmonės, kaip kad buvo Margaret Thatcher. Dėkui. Ponios ir ponai, norėčiau paprašyti visų susėsti. Ir pasiklausykime pono ministro pirmininko Katanino. Aš matau, kad uh, dabar 50 kolegų kaip tik tai a, turės skaityti pranešimus ir turės užduoti klausimus. Ir aš norėčiau, kad vis dėlto mes gerbtume juos. Man vis dėlto netrodo labai gerai, kad dabar daugelis kolegų kalbasi tarpusavyje ir vaikščioja aplinkui ir daro įvairius kitus dalykus ir trukdo kitiems kolegoms klausytis bei užduoti klausimus. Na, ploti šiaip dažniausiai e, draudžiama pas mus posėdžiuose, bet e, dėkoju Jums už Jūsų pritarimą. O dabar žodis teikiamas pono Kataninui. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, labai ačiū Jums už Jūsų išsakytas mintis. Tai man primena apie nuomonių vairovę, tai primena apie diskusijas mūsų šešių partijų koalicijoje. Vienoje vyriausybėje tiek nuomonių iš, išsakoma ir bandoma ieškoti kompromiso, suderinti įvairias vertybės, siekiama rasti bendro kelio į priekį. Taip, tik vienas premjeras yra, tai teisybė. Gerbėmiai, taip pat norėčiau pasiduoti Margaret Thatcher. su džiaugsmu klausiausi jūsų kalbėjusių ir citavusių Margaret Thatcher. Ji e, yra sakiusi, kad pinigai iš dangaus nekrinta, reikia juos užsidirbti žemėje. Ir e, taip iš tiesų ir yra. Turbūt e, visi jai dėl to pritartumėm. Norėčiau paminėti tokius dalykus kaip uh, E, įstatymo viršenybę sąjungoje. Aš esu už tai, kad sąjungoje galiotų taisyklės. Tai nereiškia, kad e, reikia labai kietų nelankščių nuostatų. Atvirkščiai, manau, kad teisės viršenybė ir gera e, taisyklių bazė, gyvenimas pagal taisyklės, tai yra demokratijos esmė. Įsivaizduokime futbolo komandą, kuri žaidžia be taisyklių. Ir jei ES bus vertybių sąjunga, demok demokratijos Europa, turime e, pabrėžti, jog turime gyventi pagal bendras taisyklės, turime laikytis įstatymų viršenybės, antraip nieko neturėsime, būsime kaip ta komanda, uh, kuri kalba gražiais žodžiais, bet neturi bendrų įsipareigojimų. Tai kaip tik tai todėl ir svarbios taisyklės, e, kaip tik todėl svarbios taisyklės yra statymo viršenybė. Daugelį jūsų, kaip mus visus, neramina visuomenės ateitis ar taupimo priemonės e, nebus per sunkios visuomeniai gerovės visuomeniai. Kaip mes suprantame gerovės visuomenę, visų pirma, mes turime būti pakankamai konkurencingi, kad užsidirbtumėm pakankamai tą tai gerovės visuomeniai, nes e, e, gerovės visuomenė iš tiesų yra ta būtina sąlyga, kad visi turėtų vienodas galimybės. Mano šalis priklauso nuo išorės priekybos, beveik 50 procentų mūsų pajamų yra iš užsienio priekybos. Tai reiškia, kad e, tam kad mes turėtumėm dosnę gerovės e, valstybę. Mes turime būti konkurencingi ne tik tarp šiaurės šalių, bet ir pasauliniam ligmenį, kadangi gerovės valstybei reikia tiek daug lėšų, kad negalime leisti to finansuoti iš vien iš Suomijos mokesčio mokėtojų pinigų. Mums reikia pritraukti lėšų iš išorės. Kaip tik tai tam ir reikia reformų, kad didintumėm konkurencingumą metai iš metų ir tai yra būtina tam, kad būtų stiprinama gerovės valstybė valstybę, kuri kiekvienam suteiktų vienodas galimybės. Tai viena iš priežasčių, e, kodėl mes e, per pastaruosius porą metų 3 procentais pakėlėme savo mokesčius. Tai e, padarėme tam, kad užtikrintumėm savo gerovės visuomenėje ir su, sumažiname taip pat ir įmonių pelnų mokestį, kad mūsų įmonės galėtų geriau konkuruoti visame pasaulyje. Mūsų švietimo sistema labai gera Suomijoje E, labai palanki aplinka inovacijom, investavome į tą gerovės e, visuomenę ir dabar iš tiesų norime gauti pajamų už to turimo turto, e, kaip gerovės valstybė, švietimas ir, ir taip toliau. Fiskalinė disciplina yra geriausias gerovės valstybės draugas, tai yra tik tai sveikas protas. Kai kurie kolegos e, kalbėjo apie tarpusavio e, skolas, abejočiau dėl to, jau matėm, turėjom euroobligacijas, matėm rezultatus. Per uh, pirmą uh, euro egzistavimo dešimtmetį visos uh, euro valstybės gavo pinigus už tą pačią e, kainą. Na, žinau, kad yra įvairių nuomonių to klausimu, tačiau aš nesu tikras, kad bendra skola būtų mūsų dabartinių problemų sprendimas. Be to, tam reikėtų pakeisti ir sutartį. Tai iš tiesų nereikėtų painioti trumpalaikių iššūkių ar sunkumų su ilgalaikiais sprendimais jei turėtumėm euroobligacijas, jei norėtumėm sukurti euroobligacijas, e, tai e, reikštų solidarę atsakomybę, tai e, reikštų, kad prekiautumėm religiją bevelgių. Suprantu, ypač šioje situacijoje daugelis šalių patiriama, patiriamas didelis spaudimas iš rinkos Daug kur tas spaudimas labai uh, didelis ir reikia reaguoti, tačiau jeigu leisime rinkos jėgoms ar finansiniam rinkom kar kartoti tas pačias uh, klaidas, kurios buvo padarytos pirmaisiais ES dešimtmečiais, tai mums ilgo laiko tarp nepadės. Nereikėtų skirstyti valstybių narių rinkos ekonomikoje. Uh, reikėtų e, žinoti, į kokią bendrovę ar valstybę investuoti ir aišku, rizikos lygis e, skiriasi investuojant į skirtingas šalis ir į įmonės. Todėl aš kreipčiau daugiau dėmesio į konkurencingumą. Turėtumėm konsoliduoti savo biudžetą, kaip kad pavyzdžiui dabar labai teisingai daro Airija ir Graikija ir jau dabar uh, matome kai kurių rezultatų. Lankiausi Portugalijoje, kalbėjausi su piliečiais ir susidarė įspūdis, kad daug jų yra patekę į dėlius finansinius sunkumus, į aklavietę. Suprantu, kad e, ta situacija sudėtinga, ypač Portugalijos, Airijos piliečiams, nes e, tų šalių piliečiai jau nurijo tas karčias piliulės. E, E, temperatūra nukrito, bet, e, bet vis dėlto padariniai liko. Pavyzdžiui, jei pažvelgtumėm į e, Portugalijos balanso skaičius jau yra kai kurių rezultatų. Reikėtų tik tai kantrybės. Prašyčiau ilmių piliečių kantrybės. Jie kenčia kiekvieną dieną, bet kokia alternatyva. Jei tos šalis nebekonsoliduos savo biudžeto, kas joms skolins. Nežinau, kas jom galėtų skolinti. Tad iš tiesų turėtumėm būti solidarūs, kad padėtumėm tom šalim, turime užtikrinti e, kad būtumėm pasirengę padėti, tačiau su sunkumais susidarančios šalis turi ir pačios padaryti tai, ką turi padaryti, kad pasiektų gerų rezultatų. Pirmininkė, trumpai dėl to, ką sakė ponas Kalananas. Europa Suomijai sudarė priekybos galimybių. Pagal konkurencingumą užėmėme trečią vietą Europoje ir kiekvienais metais siekiame gerinti savo padėtį arba išlaikyti, siekiame uh, didinti savo užsienio priekybą, kad sustiprintumėm gerovės e, e, valstybę ir pritarčiau tam, ką sakė ponas Ferhofstatas, jo požiūriai dėl to, kokia svarbi Europa nematau, kodėl apskritai reikėtų kalbėti apie Europos žlugimą. Tai mūsų gyvenimo nepalengvins. Mes tiesiog turime ištaisyti klaidas, silpnasias vietas valiutos sąjungoje ir iš esmės daug jų esame padarę. Ir tikiu, jog po poros metų eurozona ir visa Europa bus stipresnės negu bet kada anksčiau. Buvo užduota klausimų dėl federalizmo. Stengiuosi kalbėti tiesiai išviesiai, remdamasis faktais, kalbėdamas konkrečiais klausimais. Nekalbu apie tokius abstrakčius dalykus kaip federalizmas. Kai kas nors paklausė, ar aš už tai, ar, ar, ar prieš, aš tuomet paklausiu, ar JAV, ar Vokietijos, ar Junktinės karalystės tipo federalizmas. Apie kokį federalizmą kalbame? Uh, Keliose savo kalbose, kaip ir šioje, bandžiau įvertinti, ko mums reikia Europoje, kad ji būtų konkurencingesnė, stipresnė, vieningesnė. Kalbėkime apie problemas kokių reformų reikia, kokie didžiausi iššūkiai mūsų laukia. Finansinių sandorių mokestis, suprantu, kokią logiką jis grinčiapas, iš principo nieko prieš jį neturėčiau, Tačiau jei jis būtų įgyvendintas Suomijoje, žinant, kad Švedijoje jo nebus ar Estijoje nebus, tai e, prarastumėm daug, daug pinigų, tai padarytų žalos mūsų ekonomikai ir aš to nenorėjau padaryti. Dėl mokesčių vengimo. Aš tikrai vertinu Europos parlamento veiksmus kovojant su mokesčių vengimu, nes e, mes negalime leisti savo tokios situacijos, iki kur, kurioje gyvename iki šiol. Turime užtikrinti, kad Europa taptų konkurencingesnė, o tam turime rasti konkrečius sprendimus, kaip spręsti uh, mokesčių vengimo problemą. Tikrai labai vertinu parlamento veiklą šioje srityje, kaip ir komisijos. Manau, kad dauguma iš mūsų pasisako už skaidrę ir sąžiningą rinkos ekonomiką, nes tik tai padės užtikrinti mūsų piliečių gerovę. Labai ačiū. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident Katainen. Ačiū ponė ministra pirmininkė Katalinai. Diskusijos baigtas. Dabar balsuosime. Balsavimo vadovas kitas e, pirmininkas. Prašau.